La seduta è e ripresa. Tęsime posėdį. Pranešiu apie antrų rinkimų turų rezultatus. 704 balsai. 37 Van Kurtz. Iš viso buvo 662 galiojantis biuleteniai. Apsibiliti būtinė dauguma yra 334 e, balsai. Pone Keller e, gavo 119 balsų. Pone Rėgo 43 balsus. <laughs> Ponas Sasoli 340 balsų. Honorevole Zara. Pone Zaradilai. 160 balsų. Ponas Sisolis surinko absoliučią balsų daugumą. Onorevole Sassoli è il nuovo presidente. Taigi ponas Soli e, tampa naujų Europos parlamento pirmininkų, sveikinus jį su naujomis pareigomis, linkiu daug e, sėkmės einant naujas pareigas pagal mandatą ir paprašysiu perimti pirmininkavimą Europos parlamente. ponios ir ponai parlamento nariai, brangus kolegos, brangus draugai. E, Europos institucijų atstovai, vyriausybių atstovai, taip pat ir administracijos darbuotojai. Tikriausiai visi suprantate, koks esu susijaudinęs, perimdamas parlamento pirmininko pareigas, tai yra, jūs mane išrinkote atstovauti tą, institu, tą instituciją, kuri palaiko tampriausi ryšį su Europos piliečiais, kuri turi pareigą ginti piliečius, rūpintis jų interesais. Noriu priminti, jog mūsų laisvė yra teisingumo. Um, paveldas, o teisingumą užtikrinsime tik tais tuo met, jeigu būsime solidarus. Norėčiau padėkoti buvusiam pirmininkui Italianiu už jo visą atliktą darbą, už dėlės pastangas, ryštą, atsidavimą mm, šios institucijos atžvilgiu. Voglio... Taip pat norėčiau pasidžiaugti tuo, kad parlamente 40 procentų visų narių yra moteris, tai yra geras rezultatas, tačiau norėtųsi dar geresnio. Šiuo metu po labai intensyvios rinkiminės kampanijos prasideda uh, parlamento kadenciją ir tai reiškia, mums tenka didelė atsakomybė, nes niekas negali pasitenkinti tik tais tuo, ką turime. Tam mus įpareigoja tiek parlamento sudėtis, tiek ir e, parlamento rinkimų rezultatai. Juk yra daug sričių, kur reikia daug ką nuveikti - jaunimo nedarbas, klimato kaita, skaitmeninimas, e, ir taip pat daugybė kitų spręstinų klausimų. Na ir tam reikalingos naujos mintis, reikalinga drąsa, taip pat ir išmintis ir ryštas. Mes turime susigražinti Europos steigėjų tėvų dvasę, kurie buvo pasiryšę įveikti nesantaiką po karo ir kurie padėjo pamatus projektui, kurio tikslas buvo suderinti tarpusavyje tai, ką vystimas demokratija ir gerovė. Taigi, iš tikrųjų yra nemažai tokių, kurie tikisi, kad šis projektas žlugs, bet juk turime mūsų žemynė labai liūdnos patirties iš istorijos ir rinkimai parodė, kad mūsų piliečiai ir toliau tiki Europos projektu, kuris yra vienintelis atsakymas į nūdienos iššūkius. Todėl turime būti drąsus, ryštingi ir tęsti mūsų integracijos procesą, įkvėpdami jį nauja dvasia. Mes turime pasirūpinti, kad ES būtų stipresnė ir galėtų geriau um, atsižvelgti į piliečių būkštavimus, baimės, duoti geresnius atsakymus, juk piliečiai šiuo metu tarsi jau jaučiasi praradę orientyrą. Mes turime ginti mūsų pagrindinės vertybės - solidarumą, laisvę, nepriklausomybę kasdien. Ir Europą ir jos, už jos ribų turime ginti šias vertybės. Kolegos, taip pat nepamirškime pasaulio, juk jiem, mes jame gyvename, galvokime apie mūsų turimas laisvės. Na ir iš tiesų tiek rytuose, tiek vakaruose, tiek šiaurėje, tiek pietuose narėse yra skirtumų. Negi tai nereiškia, kad vieni ar kiti yra geresni ar blogesni. Ne, tiesiog kitokie. Yra didelė įvairovė ir turime e, suvokti, kad nei viena iš vyriausybių ES neturi teisę žudyti. Tai yra svarbus dalykas. Žmogaus teisės yra kertinis akmuo. E, formuojant mūsų politiką. Taigi pas mus Europoje niekas juk neturi teisės nutildyti opozicijos, mūsų vyriausybės ir institucijos yra demokratijos laisvo pasirinkimo vaisius. Niekas negali būti nuteistas dėl savo politinių, religinių ar filosofinių įsitikinimų. Ir pas mus Europoje jaunuoliai gali keliauti E, gyventi be jokių pribojimų, studijuoti kitur, nei yra gimę. Ir ne vienas europietis negali būti žeminamas, nustumamas į šalį dėl savo seksualinės orientacijos. Taip pat e, Europoje socialinė apsauga yra mūsų tapatybės sudėtinis elementas, mūsų ekonominis, socialinis ekonomikos modelis turi būti iš naujo um, atgaivintas, įkvėpta nauja dvasia. Taigi mes turime pasirūpinti, kad turėtume tokias priemonės, kuris leistų kovoti su skurdu, leistų suteikti jaunimui naujų perspektyvų, leistų e, formuoti tvarę politiką ir ekonomiką mes turime užtikrinti konvergenciją tarp teritorijų ir regionų. Skaitmeninės revoliucijos pasakoje iš esmės keičiasi mūsų gyvenimas, gamybos procesai, vartojimo įpročiai. Taigi reikalingos tokios taisyklės, kurios leistų. Um, tinkamai derinti tarpusavyje technologijų, pažangą, ekonomiką, klimato kaitą ir žmonių gyvenimą Taigi reikalingos investicijos, reikalingos naujos technologijos tam, kad būtų duotas atsakymas į tuos klausimus, dėl kurių milijonai jaunuolių išėjo gatves. Mes juk neturime kitos planetos, neturime kitos vietos, kur galėtume gyventi. Taip pat turime pasirūpinti lyčių lygybę, turime pasirūpinti, kad moteris galėtų iškilti vadovaujančias pareigas ekonomikos rytyje, demokratinės institucijose. Taigi tai yra mūsų vizitinė kortelė pasaulyje, kuriame taisyklių šios rytie nėra, tačiau taisyklės juk reikalingos, turime to pasirūpinti. Taigi čia visą tai miniu neatsitiktinai. ES taip pat juk nėra likimo istorijos atsitiktinumas. Aš esu to žmogaus sunus, kuris 20 metų kovojo už kitus. Aš esu motinos sunus, kuri lygiai taip pat 20 metų turėjo palikti savo namus ir buvo primta kitose šeimose. Žinau, kad uh, Tai bendra ir daugybės kitų šeimų istorija. Ir jeigu mes kartą apjungsime mūsų visų istorijas ir jeigu prie alaus taurės bokalo apie tai pasikalbėtume, niekuomet galbūt nebesipiksime, nes suprantame, kad mūsų istorija yra paremta kitų kraujų jaunų Britų Normandijo kartu, arba prisikiminkime Hanso Šolco istoriją. Tai mm, mes juk remiamės tuo, ką nuveikė Varšuvos geto ar Prahos pavasario didvyriai. Juk mes turime pasiremti brolybės vertybę, kurią nuolat matome kai suvokiame, kad e, vadovavome sąžinės balsu, istorija nėra uh, istorijos atsitiklumas, juk mes esame tų žmonių vaikai ir anūkai, kurie sugebėjo pasipriešinti baisoms nacionalizmo grimasoms. Ir m, taip, uh, nacionalizmas, tai reiškia, kad žmogus myli savaitę, tačiau jeigu nacionalizmo pasakoje um, bandoma paminti po kojomis kitų šalių interesus, tai tai jau yra virusas. Kolegos, ponios ir ponai, mums reikalinga vizijo, tam reikalinga politika, mums reikalingos europinės partijos, kurios sugebėtų uh, uh, užtikrinti tinkamą demokratijos veikimą ES. Mums reikalingos naujos priemonės ir per šią kadenciją turime stiprinti procedūras tam, kad Europos parlamentas taptų tikrąją to žodžio prasme demokratijos ES lyderiu. Mes neatsiradome iš niekur. Europa remiasi savo institucijomis, jos nėra idealios, reikia jas reformuoti, tačiau jų dėka sugebėjome garantuoti laisvę ir demokratiją. Taigi mes tenksime uh, e, duoti stiprų atsaką tiems, kurie stengiasi mūsų skaldyti. Taigi e, nuo pat uh, kadencijos pradžios uh, parlamentas taps Europos piliečių ne priklausomybės garantų ir tik tais taip sugebėsime užtikrinti, kad paimsime likimą į savo rankas, nes nėra pakaitalo mums. Šioje plenarinėje sesijų salėje daugybė, su daugybė labai patyrusių kolegų yra ir naujokų, kurie pirmas įkį atėjo Europos parlamentą. Noriu visus jūs pasveikinti. Perskaičiau daugybės iš jūsų gyvenimo aprašus ir esu įsitikinęs, kad įnešite labai teigiamą indėlį į parlamento darbą. 63 procentai e, parlamento narių šį sėki pirmą sėkį atėjo į parlamentą, yra naujokai. Tačiau jūs esate labai profesionalus, turite daug patirties, kompetencijų, o daugelis iš jūsų taip pat deda daug pastangų rūpindamėsi kitais žmonėmis. Ir būtent šioje srityje Europa turi pagerinti savo pasiekimus. Pavyzdžiui, migracijos srityje, integracijos srityje reikia dar daug ką nuveikti. Juk neretai e, išsiskiria e, vyriausybių nuomonės kyla konfliktai ir tuomet reikia pradėti viską iš naujo. Kreipiuosi į vadovų tarybos narius. Parlamentas mano, kad dabar tikrai pribrendo laikas pradėti kalbėti apie Dublino sistemos reformą. Na ir jau per praeisę kadenciją parlamentas yra pateikęs atitinkamų pasiūlymų su milžiniška balsų dauguma. Juk tai juk to iš mūsų tikisi piliečiai. Jie nori didesnio solidarumo iš Europos pusės, solidarumo ir neturtingų žmonių atžvilgių. Mes ir toliau norime būti žmogiškais, o žmogiškumo dėka mes esame svarbus žaidėjai pasaulio akise. Taigi, gerbiami vadovų tarybos atstovai, jūs negalite nuolat atidėlioti uh, E, svarbių sprendimų, nes tai skatina nepasitikėjimą Europinėmis institucijomis, nes e, piliečiams nuolat kila klausimas, kam reikalinga Europa, ką ji e, nuveikia. Aš manau, kad šis klausimas yra lakmusų papirėlius. Taigi dabar pribrendo laikas įveikti šį nepasitikėjimą. Parlamentas, taryba ir e, komisija turėtų pagal savo įgaliojimus, pareigas, pradėti veikti ryštingiau, drąsiau. Nepamirškime, kas rūpi piliečiams. Piliečiams norisi, kad mes išgelbėtume planetą. E, taigi, šis parlamentas, kuriame pradedate darbą, bus faktiškai jūsų darbinio gyvenimo centras, taigi padėkite mums tapti drąsesniems. Taigi, te galiu patikinti tiek tarybą, tiek ir komisiją, kad esame pasirengę tampriai bendradarbiauti, tačiau ES institucijos e, turi peržiūrėti savo darbą ir neturėtų vertinti parlamento kaip kažkokios kliūties Europinėme darbe. Mm, per vadovų tarybos pirmininką noriu pasveikinti ir vyriausybių, ir valstybių vadovus. 28 valstybių dėka Europa yra didi. Ir tarp jų yra tiek mažų, tiek didelių ir kiekviena e, šalis yra išskirtinė yra brangi, gali pasidžiaugti savo e, kultūrą, kalbą, kraštovidžiais, poeziją, To pasakoje visi esame unikalūs, tai yra mūsų didysis kultūrinis paveldas ir visi turime jį gerbti. Taigi, kai pas jūs lankysiuos Europos parlamento vardu, niekuomet nebūsiu išsiblaškęs ir visuomet pasirūpinsiu, kad Europos parlamente visuomet būtų demonstruojama pagarba. O taip pat kreipiuosi ir į parlamento narius iš Junktinės karalystės, karalystės nepriklausomai nuo to, ką galvojate apie Brexitą. Paryžius, Roma, uh, New York. Uh, Briuselis dabar tarsi nutols nuo jūsų, tai skaudi mintis. Na, aišku, mes turime gerbti Britų sprendimą, tačiau uh, Brexitas e, reikš didelį pokytį mums Europoje ir tas pokytis turi vykti sklandžiai, dialogo kelią, sutinkamai su atitinkamomis taisyklėmis. Taip pat noriu pasveikinti tų šalių atstovus, kurie jau išreiškė norą prisimti prie ES. Jūs pasirinkote šį kelią, tai yra jūsų laisvas apsisprendimas ir visi žino, kad stojimas Europos Sąjunga yra lemtingas sprendimas, taigi atitinkamos diskusijos darybos bus tęsiamos iki to momento, kai parlamentas bu, išreikš pritarimą pasiektiems rezultatams. Taip pat noriu palinkėti geros kloties ir administracijos darbuotojams per um, praėjusią kadenciją sakėme, kad Europos parlamentas turėtų tapti Europos demokratijos namais. Tai reiškia, kad reikalingos reformos, pokyčiai, daug rezultatų jau pasiekta, įskait, ypač biudžeto srityje, tačiau per šią kadenciją reikės naujų postumių. Na ir tam, kad viso to pasiektume, reikia gilinti dialogą tarp parlamento narių ir administracijos. Kaip tik ir pasirūpinsiu, kad tai būtų daroma. Brangus kolegos, Taigi Europa dar turi daug ką pasakyti, ypač jeigu mums tai pavyksta pasakyti kartu, jeigu mums pavyksta pasirūpinti, kad politinė kova būtų vykdoma mūsų piliečių labai, jeigu įsiklausoma į piliečių balsą, norus, į pyktį, o taip pat ir poreikius. Viliuosi, kad visi iš jūsų nešite didelį indėlį į siekį kurti geresnę Europą. Ir visų jūsų pastangų dėka pavyks e, to pasiekti, jeigu tai darysime susitikimu ir iš viso širdies. Ačiū. Grazie. Dėkoju. Dabar iš karto imkime darbo. Ar frakcijų lyderiai nori pasakyti? Dabar būtų laikas. Ponas Weberis. Gerbiamas pirmininkė, PP e frakcijos vardu norėčiau pasveikinti jūs su naujomis pareigomis. Na ir iš tikrųjų stengsimės tai, ką sakėte, pripildyti gyvybės Mm, daugiau nei 200 milijonų žmonių dalyvavo rinkimuose į Europos parlamentą. Mes šventėme didelę demokratinę šventę, kai gavome šiuos demokratinius įgaliojimus, kas yra pagrindas tam, kad tenkintume šio žemino žmonių lūkesčius. Taigi jūs, jums tenka didelė atsakomybė, mūsų frakcijams linkia didelės sėkmės per ateinančią kadenciją, ir e, mes tikrai jūs paremsime. Sveikinu su naujomis pareigomis. Dėkuoju ponui Weberiui. Pone Garcija Perės, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė socialistų demokratų frakcijos vardu. Norėčiau pirmiausia pasveikinti pirmininką Sasolį dėl šios naujos atsakomybės. Na, parlamento nariai negali būti didelesnės garbės ir pasididžiavo nei prisimti vadovamą instituciją, kuri atstovauja ES piliečiams, moteriams ir vyrams, kurie nori kurti geresnę Europą, stipresnę Europą. Taigi, mūsų rankose duoti duoti atsakymus piliečiams dėl tų klausimų, dėl lūkesčių susijusius su Europu. Taigi noriu patikinti, kad stengsime bendradarbiauti tarpusavyje tam, kad šis projektas būtų stiprinamas, kad Europa tapti tikra, tikra žodžio piliečių Europą, vertybių, teisų, teisingumo, teisybės Europą. Mūsų rankose viso to pasiekti, taigi noriu patikinti, kad socialistų ir demokratų frakcija bendradarbiaus. Ir jūsų sėkmės tai bus parlamento ir Europinio parla projekto sėkmė. Dėkoju. Dėkoju. Dėkoju, ponė Garcieperes. Nadžiolas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti Jūs e, su išrinkimu šias pareigas ir esu įsitikinęs, kad mūsų diskusijos, kurios jau vyko vakar po parodė, kad mes tikrai galėsime puikiai dirbti toliau ateityje. Manau, kad rinkimai į Europos parlamentą parodė labai aiškiai, kad Europos piliečiai ir toliau tiki Europos projektu, labai tvirtai tiki. Tad mm, mūsų kadencija gauname atnaujus įgaliojimus ir galime toliau bendrauti ir daryti su komisija ir taryba. Čia mes turime būti pragmatiški ir pragmatiškai žiūrėti į Europos atnaujinimą. Matome, kad nei, nei komisija, nei taryba nesugebės vieni atnaujinti Europos. Ne, čia parlamentas turi vaidinti esminį vaidmenį. Nes mes atstovavome piliečius, tad mes turime įkūnyti tą atnaujinimą, kurio jie nori. Aš noriu Jūs par, patikinti, kad mūsų frakcija Atnaujikime Europą yra, bus patikimas partneris šiame darbe. Ir mes siūlome renkti konferenciją dėl Europos ateities. Kviečiame visus partnerius. Sieksime ten aptarti didžiausius europiečių rūpešius, Nenorime, kad vyktų kokios nors uždaros dėrybos, uždarų durų. Norime, kad piliečiai išsakytų savo poziciją ir tai būtų parinkta, kas taps naujas Europos vadovais. Kas palaikytų tokią mūsų pasiūlymą? Būtent tai ir darysime, brangus kolegos. Visi kartu spręsime, nes reikia užtikrinti, kad tai, ką mes pasakome parlamente, būtų vėliau tikrai gyvendinama ir kad tai atspindėtų piliečių poreikis. Dėkoju. Dėkoju. Toliau ponė Keller. Dėkoju pirmininkė, sveikinu Jūs tapus pirmininku. Manau, kad Jūs labai gerai pasakėte apie parlamentą. Ir Parlamentas e, daug dirbo stiprindamas parlamento vaidmenį ir teisės, nes tai taip pat stiprina piliečių teisės. Dabar tam keliamas yra metamas iššūkis. Mes turime nepasiduoti, mes turime toliau stiprinti Europos demokratiją. Tai yra mūsų pagrindinė užduotis ir mes turime nepasiduoti čia. Turime toliau dirbti šioje srityje. Taip pat reikia skatinti tą mintį, kad Europos e, komisijos pirmininku turi tapti tas asmo, kuris prieš tai buvo vadovaujantis asmo rinkimuose, kas buvo pagrindinis kandidatas. Taigi turime užtikrinti geresnės demokratinės teisės, turime užtikrinti didesnį ir skaidrumą taip pat Europos parlamente. Taip pat norėčiau, ponė pirmininkė, paprašyti jūsų, paklausti jūsų, ar atsimenate rezoliucijas, kurias rengėme per praėjusią kadenciją kaip kovoti su seksualiniu priekabiavimu. Nes tai yra taip pat ir problema dėja, kuri iškyla ir Europos parlamento viduje. Tad labai raginčiau jūsų rimtai pažiūrėti tas rezoliucijas. Vis tik e, neužtenka tos rezoliucijos tik užsitant popieriaus, reikia taip pat ir apginti aukas. Toliau, paskutinis dalykas, ponė pirmininkė. Mūsų frakcijos vieno nario trūksta, nes valstybė narė nepaisant to, kad jis buvo išrinktas, neįtraukė jo pavardės į narių sąrašą. Taigi, ne dėl jo kalties jis negali dalyvauti šiame posėdėje. Tad prašau jūsų kreipti, atkreipti dėmesį į šį atvejį ir pono Žinkerės atvejį išnagrinėti. Dėkoju. Dėkoju, ponė Keller, ponas Cani. Dėkoju, ponė pirmininkė. perimate šias pareigas. Tai ir didžiulė garbė, ir didžiulė atsakomybė, taip pat ir našta. Jums reikės užtikrinti gerą bendrabiavimą e, ir ryšį tarp Europos institucijų ir piliečių, o dabar nėra to ryšio ir pasitikėjimo. Nepavyksta įtikinti piliečių, kad institucijos yra arti jų. Per savo kalbą jūs taip pat palėtėte tai. taip pat kalbėjote tai ir apie persitikimus su mumis, ir taip pat per savo, e, per savo pirmąją kalbą. Parlamentas turi tapti demokra tikrai užtikrinti demokratiją ir užtikrinti, kad būtų girdimi visi požiūriai, visos pozicijos. Ir šioje vietoje mūsų frakcija tikrai su jumis bedarbiaus. Tačiau, kita vertus, Anksčiau, prieš keletą dienų, jūs taip pat buvote minėję vadinamąją kordoną sanitarį, tai vadinamąją u, sanitarinę užkardą, kuria siekiama kai kuriems frakcijoms, kai kuriems nariams neleisti užimti aukštų pozicijų Europos parlamente. Tai jau netitinka atstovaimosios demokratijos principų. Taigi norėčiau jums tai dabar tai priminti. Tikiuosi, kad vis tik e, elgsitės taip, kaip sakėte per savo pirmąją kalbą kaip pirmininkas. Jeigu norite, kad šie parlamento rūmai būtų tikrai demokratijos rūmais ir kad būtų tikrai paisoma visų Europos piliečių, kurie milijonus balsuoti davė už parlamento narius, tai prašau remti mūsų nominacijas į visas pozicijas. Nes piliečiai turi teisę būti tinkamai atstovaujami, nepaisant to, kokie yra, kokie yra tų piliečių požiūrį pozicijos. Kitu atveju nebus galima kalbėti apie tai, kad Europos parlamentas yra demokratijos rūmai ir kad čia yra gerbiamos visos pozicijos ir visi požiūriai. Tikrai svarbu užtikrinti tą po, pokytį instituciją, kurių reikalauja piliečiai. Pirmininkas dėkoju ponui Sanitoliu žodis ponui Legutko. Atsiprašau, ponas Fito. E Ačiū pirmininkė. Europos konservatorių ir reformatorių frakcijos vardu noriu pasmeikinti ir jūs, išrinkus į šį postą. Mes jūs pažįstame ir esame įstikinę, kad galėsime pozityviai dirbti, nepaisant mūsų politinių nuostatų skirtumų. Mes, mūsų frakcija, laikosi skirtingų nuomonių daugeliu klausimų kurie svarstami šiame parlamente ir mes manome, kad yra labai svarbu, kad šis parlamentas e, turi tartų svarų žodį svarbiais klausimais, bet taikydamas kitokį metodą negu kad užkursiniai susitarimai. Mes nenorime, kad taip e, vyktų toliau, kitaip kaip mes pasieksime pokyčių. Mes turime pakeisti taip, kaip organizuojamas darbas, turime keisti sprendimų prieimimo procesą, turime uh, iš naujo pergalvoti, kaip valstybės narės prieima sprendimus. Mes prisidėsime prie šio darbo, bet mūsų indėlis bus skirtas tam, kad uh, pasiektume naują balansą. Uh, spręstume svarbiausius klausimus. Ačiū, ponia Fito. Dėkuoju, ponė pirmininkė, savo ruoštą. Aš taip pat norėčiau pasveikinti su naujomis pareigomis. Savo pasisakymį minėjote keletą svarbių politinių projektų ir mes kaip parlamento kairė galime kai kuriems iš jų priimti, pavyzdžiui, Dublino sistemos reformą, o taip pat socialinių teisų stiprinimas ES, taip pat darbuotojų teisų stiprinimas, tačiau manau, kad tam reikalingas bendras demokratinis pagrindas ir čia tiek prašymas, tiek raginimas jūsų adresu stenkime užtikrinti, kad tarpusavį dirbtume skaidriai ir nepriklausomai, ar kalba eitų apie frakcijas ar pavienių parlamento narių teisės, jos turi būti apsaugotas Europos parlamente. Ir kai galvoju apie ateitį, tai įsivaizduoju, kad galėtume dirbti iš vien, kurdami progresyvus uh, projektus ir pasirūpinti, kad Europa būtų demokratinima, o taip pat užtikrinami pažangų pažangus procesai Europos Sąjungoje. Politiši. Ačiū, noriu padėkoti visų politinių frakcijų vadovams už jų pasisakymus. Ir šiuo metu e, turime patvirtinti politinių frakcijų įsteigimą. Įsteigtos šiokios e, frakcijos. Europos Liaudės partijos frakcijos. Frakcija 182 nariai. Socialistų ir demokratų pažangus alijansas Europos parlamente 144 nariai. Renew Europe, atnaujinkime Europą frakcija, 108 nariai. Žaliai ir Europos laisvasis alijansas 74 nariai. Tapatybė ir demokratija 73 nariai. Europos konservatorių ir reformatorių frakcija 62 nariai. Europos e, vieningų kairiųjų, šiaurės kairiųjų grupė 43 nariai, taip pat yra 57 nepriklausomi, niekur neprisijungia nariai. Taigi, politinės frakcijos suformuotos pagal e, darbo tarkos taisyklės ir šie faktai bus e, įrašyti į protokolą. Toliau, pagal mūsų darbo tvarkę kurią patvirtinta pirmininkų suėgos pagal 47 taisyklę. E, nebuvo pateikta prašymų pakeisti darbo atvarkės projektą, todėl darbo atvarkės projektas laikomas patvirtintų. Toliau turime balsuoti dėl komitetų narių skaičiaus. Kas už pateiktus pasiūlymus? Kas prieš? susilaiko, patvirtinta. Na, o dabar turime pereiti prie vice, pirmin, parlamento vicepirmininkų rinkimų. Terminas pateikti kandidatūras buvo ant, yra antra valanda 45 minutės, balsavimas bus 15.45 minutės. Pavardės turi būti pateiktos generaliniam sekretariatui. E, numatytame, numatytame salėje šiame parlamente. Taigi posėdis e, nutraukiamas iki 15.45 minučių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 unde putem.